kurios e, susijusios su tą e, blogąją pusę. Dėkoju. Much, Dėkoju komisijos nariai. Svarstymai baigti. Rytoj mes tęsime plenarnį posėdį ir norėčiau Jums pranešti, kad kitas posėdis prasidės 2010 e, m. birželio 15 d nuo 9 valandos iki 13 ir po, to, po pertraukos bus tęsimas nuo 15 valandos iki, iki pusės 9 ir po to nuo 9 iki 24 valandos. Dėkuoju.